pamokos techninės, kad galėtų e, komisijos ir tarybos nariai pasikeisti. Prašau jūsų e, supratimo. It's okay. It's okay. Yeah, it's okay. I don't need to. Oh, okay. so. <laughs> ah, it's